posėdžiui, turint omenyje, kad parlamentas yra įpratęs e, dirbti pakankamai trumpais intervalais ir susirinkti pakankamai gausiai, tai keli komitetai pasitikėdami vieni kitais dirba bendrai. Norėčiau pasitikrinti, ar visi pritarėme posėdžio darbo tvarkiai. Prašau, kas norite kalbėti. Ačiū. Norėčiau užduoti vieną klausimą, kuris mano nuomonė svarbus dokumentas, nėra išverstas, jis išdalintas tik anglų kalba ir Aš manau, kad tai prieštarauja mūsų darbo tvarkai. Noriu paklausti, ar nebūtų įmanoma balsuoti dabar dėl to, kad e, tai prieštarauja darbo tvarkos taisyklėms. Tas faktas ir komiteto nariai reikalavo, kad būtų balsuojama, tačiau aš tokiamis aplinkybėmis negaliu balsuoti ir dalyvauti balsavime. Vertimas bus pateiktas e, prieš balsavimą plenarinėme posėdėje. O vertimas portugalų kalba GUE frakcijai buvo nusiųstas, taigi jūs galite pasiskaityti. Tai netiesa, mes negavome e, verstos, visiškai išvestos dokumento versijos, mes turime tik jo projektą, nei portugalų, nei kita kalba. Uh, mes vertimo nematėme. Bet kokia atveju, sako pirmininkas, noriu jūs patikinti, kad vertimai bus atlikti ir išdalinti parlamento nariams iki plenarinės sesijos. Tikiuosi, kad jūs 20 balandžio posėdžio protokolą gavote ir kad prieštaravimo jam nėra. Jeigu pamenate, balandžio 10 dieną balsavome dėl dokumento teksto, kuris buvo pateiktas svarstymui trilogo sustikimo metu ir tas, tos diskusijos truko pakankamai ilgai, tačiau buvo vaisingos ir šiandien buvo parengta atitinkama teksto redakcija, kuri nėra visiškai identiška tai, kuriai pritarėme balandžio 20 dieną ir būtent dėl šios priežasties mums būtina įvertinti šį naują dokumento tekstą ir patvirtinti bendrame komitetų posėdyje trilogo metu sutarta dokumento versija. Galbūt Roberto norėtų pridurti keletą sakinių prieš pradedant balsuoti. Prieš suteikdamas žodį pranešėjams norėčiau padėkoti dėrybiniai komandai, darbuotojams, sekretoriatui, politinėms frakcijoms, kadangi buvo nuveiktas didžiulis darbas ir mes susitarėme laikydamėsi labai griežtų terminų ir vadovaudomiesi abiejų komitetų įgaliojimais. E, ir galutinis tekstas yra parengtas ir portugalų kalba, jisai buvo išsiustas ir GUE frakcijai ir visą tai aš vertinu kaip parlamento laimėjimą kurio pasiekėme bendradarbiaudami ir norėčiau padėkoti visiems dalyvavusiems šiame procese. Pirmiausias pranešėjas Jose Manuelai. Ačiū, aš norėčiau padėkoti abiems pirmininkams, bendra pranešėjams, tai yra bendra pranešėjai Udo Bulmanui, taip pat visiems šešėliniams pranešėjams. Žinoma, taip pat dėkoju ir abiejų komitetų sekretoriato darbuotojams bei frakcijų, politinių frakcijų patarėjams, ypatingai e, savo frakcijos e, patarėjams fan ir anai. Taip pat noriu pasakyti, kad tikrai nuveikėme didelės apimties darbą per tą laikotarpį, kurio negalėjome viršyti, tačiau e, šis darbas ir šis dokumentas yra geresnis nei tas, kurį patvirtinome valandžio 20 dieną. Ir per trumpą laiką mes e, surgėme tikrai didelę masto diskusiją. Iš pradžių manėme, kad finansavimo klausimo nesugebėsime išspręsti. Mes sumažinome poveikį programai Horizontas 2020 ir infrastruktūros tinklų priemonėje milijardų eurų ir per kiekvieną biudžeto tvirtinimo procedūrą, mes tęsime pradėtą darbą. Tik tęsime pradėtą darbą ir mes galiausiai pasiekėme demokratinio legitimumo, užtikrinome skaidrumą, reklamų, kad būtų laikomas patvirtinus atinkamas gairės ir suvestinių, e, rezultatų suvestinė. <clears throat> Jeigu fondo lėšos nebus planuojamos pakankamai sėkmingai, tai komisija turės pateikti naują teisėkuros pasiūlymą, kaip pagerinti padėtį. Jeigu fondo veikla visiškai nepasiteisins, tai ji turės būti nutraukta. Taip pat e, labai svarbus pasiekimas yra e, galimybė nemokamai naudotis visuomenėje atitinkamą e, informacinę platformą smulkiam verslui, nors stambus verslas bei tai bankai turės už tai sumokėti. Dar kartą noriu padėkoti už šią naują priemonę, už fondą, kuris yra visiškai kitoks e, nei likščiol e, veikia, jis yra papildomas, e, jis prisidės prie ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo ir parlamentas sugebėjo pasiekti, kad šis pasiūlymas, kurį pateikė iš pradžių komisija būtų pagerintas ir šis fondas atveria naujas galimybės ateičiai, tačiau jis kartu reiškia taip pat yra tinkamas iššūkis atskiriams regionams, naudos e, paramos gavėjams ir aš esu tikras, kad mes sugebėsime pasiekti užsibrėžtą tikslą, didinti darbo vietų skaičių, užtikrinti ekonomikos augimą ir sustiprinti Europos konkurencingumą. Ačiū žodis Uda Bulman. Gerbiamas ponės ir ponai, gerbiami kolegos. Aš taip pat norėčiau padėkoti abiejų komitetų pirmininkams. Devini trilogų posėdžiai kartais iki ryto, vakare 6 valandą E, parengėmieji pasitarimai iki aušros. Dėkuoju sekretoriatu, tams e, bendradarbiams, e, frakcijų biurų padėvėjams. Aš norėčiau priminti komiteto nariams, kad pradžioje mes Wir haben Sie damals gefragt, würden Sie unter den Bedingungen in EFSI investieren? Nenorėjome atsisakyti savo kreditinių kortelių ir investuoti į EFSI. Manuel Valls, wir machen das schon richtig. Tačiau Manuel Valls sakė, kad viskas yra teisinga, tačiau vis dėlto buvo abejojama, ar verta balsuoti. Tačiau mes vis dėlto daug ko pasiekėme, kurdami naują struktūrą, imdamiesi bendros atsakomybės už šito fondo veikimą ir mes galėsime daryti įtaką darbuotojams, kad ne tik tai mūsų dviejų pirmininkų labui, bet ir visų mokesčių mokėtojų labui, piliečių labui šitą platformą veiktų. Mes griežtai laikėmės nuomonės kad reikalingi investiciniai kriterijai investuojant į ateitį, o ne į šiandieną, kad reikia finansuoti ateities perspektyvius papildomus projektus, kurie reikalingi padėti vidutinio dydžio verslo įmonėms plėtoti savo ekonominę infrastruktūrą ir tai yra mūsų indėlis į ateities investicijas ir galiausiai mums pavyko suformuluoti paskutinį tekstą, suformuluoti investicijų gairias, kurioms pradžioje nepritarė komisija ir taryba. Mes taip pat numatėme e, sukurti tam tikrą įvertinimo sistemą kriterijus, kuriais būtų objektyviai vertinamas finansavimo projekto naudingumas. Mes e, sudarėme galimybę valstybėms narėms finansuoti šį fondą ir taip pat gauti investicijas iš šio fondo, kad būtų kuriamos darbo vietos. Taigi, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos. Aš norėčiau padėkoti kolegai Jose Manuel Fernandės už jo nuveiktą įspūdingą darbą formuojant biudžeto politiką ir stengiant išvengti nuostolių ES biudžete ir manau, kad mes pasiekime puikų kompromisą, kuriuo galime vadovautis ir ateityje ištaisyti klaidas kurios buvo netoleruotinos ir nėra toleruotinos ateityje. Norėčiau padėkoti abiejų komitetų pranešėjams, šešėliniams pranešėjams, pasakydamas, primindamas, kad pirmajame posėdėje sakėme, jeigu pavyks ką nors bendro sukurti, mes būsime parašę parlamento veiklos istorijos puslapį, skatindami užimtumą ir investicijas Europoje. Aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų bendradarbiavimo dvasę, o ne sieki atsiskirti, skaidytis. Aš manau, kad šitas geras, gera mūsų patirtis dar nekartą pasikartos ir ateityje. Thank you, thank you indeed. Labai ačiū. Taip pat dar kartą sveikinu abu pranešėjus. À, à tous les remerciements qui ont été exprimés. Prisidedu prie visų padėkos žodžių, kurie buvo išsakyti. Taigi, iš tiesų buvo pakankamai sunkus laikas. Paskutinis trilogas sustikimas baigėsi 8 val. ryte. bet e, mūsų užsispyrimas e, ir ryštas e, leido mums žengti į priekį, patvirtinti tokį dokumentą, kuris buvo ir yra pažangesnis už tą, kurį patvirtinome balandžio 20 dieną. Tai tikiuosi, kad šį dokumentą patvirtinsime dar didesnį balsų daugumą. Ar galime pradėti balsuoti? Ar visi turite balsavimo korteles, balsuosime vardiniu būdu, bet pirmiausiai turime, sekretariatas prašo patikrinti, ar tinkamai veikia balsavimo įranga, taigi pradame balsuoti. Įranga neveikia, dabar veikia. Ar visi turite savo balsavimo korteles? Vienas narys kortelės neturi, guja atstovas, ar taip. Dabar galime balsuoti oficialiai, taigi pradėkime balsavimą. Dar ne visi balsavo, dviejų narių trūksta. Balsuoti baigiame. Šešdešimt trys balsavo už, keturiolika prieš, iš e, septyniasdešimt aštuonių priskaičiavus tų balsus, kurie koltelių neturėjo, balsavo iš viso prieš 15. Mano kortelė neveikia balsuojant. Dar vienas balsas už puiku. Plenarinėje sesijoje balsuosime per kitą minį sesiją. Visiems dėkoju. EP taip pat yra pasirengęs su mumis susisiekti, kad galėtume pradėti diskusijas dėl reglamento gyvenimo. Manau, kad posėdį galime baigti. Ačiū. Everything for Greece is okay. We are closing. Yeah.